balsavimą. Pirmas. Gerbiami kolegos, prašau sėsti. Pirmas pranešimas. Pirmininkas iš EKR frakcijos gavo prašymą pakeisti nominacijas į komitetą ir delegacijų skaičių. nominacijos bus įtrauktos į protokolą, jei ne